Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Atsiprašau, kad vėluojame pradėti, nes laukiame pirmininko pono Baldezaro. Atrodo, kad jis vėluoja. Tačiau, neveršiant jūsų laukti, aš norėčiau pradėti. Aš esu Diana Volius. Anksčiau aš buvau pranešėja Roma 2 reglamento klausimais. Tai yra dėl reglamento, dėl nesutartinių santykių. Ir šios popietės posėdžio tikslas pasikalbėti apie spragą, kuri buvo likusi Romos antrajame reglamente tuo metu, kai buvo jis svarstamas dėl teisų asmens teisų, ypač šmeišto atvejais. Pirmininkas jau atėjo, bet aš galbūt įžanginę kalbą pratęsiu. Taip pat reikėtų pasakyti, kad turėtume šiuo metu taip pat žinoti, kad šitas parlamentas ketina peržiūrėti Briuselio pirmąjį reglamentą, kuris yra skirtas jurisdikcijos klausimams. Tai yra, kuris teismas tarp valstybinėse bylose turi kompetenciją, o Roma 2 reglamentas skirtas tam, kokia teisė taikoma tokiuose ginčiuose. Kaip sakiau, mums nepavyko šmeišto klausimų išspręsti Romos antrojo reglamento atveju, tačiau mes visada manėme, kad prie šio klausimo reikės grįžti. Ypač, kadangi žinome, kad žiniasklaida tampa vis didesnio mastu tarptautinė ir egzistuoja poreikis užtikrinti aiškumą tiek leidėjams ir žiniasklaidai, kad jie žinotų, kokiu teisiniu režimu jie veikia, bet taip pat ir privatiems asmenims, kurie gali rašyti, reikšti savo mintis internete ir jiems apie juos gali būti rašoma internete. Taigi šį klausimą mums reikia išspręsti. Kai baigiame renkti Romos 2 požiūrį. Bandėme pasiekti tai, ką laikėme esant pusiausvirą. Pusiausvirą, kuri atsižvelgia viena vertus į aukų, ar galbūt reikėtų atsargiau sakyti, ieškovų šmeišto bylų atvejais teisės, tai yra jų teisės gaut, sulaukti teisingumo toje šalyje, kur įvyko tas žalingas įvykis, žalą darantis įvykis ir jų orumas ar reputacija buvo pažeisti. Kita vertus, tai pusiausvėriai reikia užtikrinti žiniasklaidos teisės, kad žiniasklaida žinotų, kokioje šalyje ir kokią teisę taikant jie gali būti patraukti atsakomybėn ir mes pateikėme komisijai ir tarybai tai, ką mes manėme subalansuotas požiūris ir spauda, žiniasklaida buvo tuo patenkinti. Pradedant nuo ieškovo, ieškovui e, padarytos žalos vietos, buvo sakoma, gal, galima pereiti prie redakcijos buvimo vietos. Tačiau galų gale visas šis klausimas iš Romos 2 reglamento buvo išbrauktas. Ir mes vėlgi grįžtame prie šio klausimo tuo metu, kai žiniasklaida tampa vis labiau tarptautinė, negu kad buvo, kaip, kad buvo, kai buvo pateiktas pirmasis Romos 2 reglamento pasiūlymas. Šioje situacijoje, man atrodo, verta paminėti, kad mano valstybėje, Junktinėje karalystėje, mums atrodo, kad mūsų spaudoje e, antraštėse rašoma, kad e, mūsų teismai naudojami taip vadinamam šmeišto turizmui. Atrodo, kad tai neturėtų būti teisingai, tačiau kartais taip iš tikrųjų atrodo, nes atrodo, kad teismai priteisė daug didesnę žalą Junktinėje karalystėje negu kitur. Visą tai jau savaime sukuria disbalansą Europos bendroje rinkoje ir reikėtų šį klausimą pagaliau išspręsti. Taip pat tuo metu komisijos prašėme parengti tyrimą ir komisija tą padarė tą tyrimą parengė išorės ekspertai, kurie išanalizavo privatinės tarptautinės teisės taisyklės, jurisdikcijos pasirinkimo taisyklės ir pateikė mums ataskaitą ir e, tam tikrų minčių, kaip reikėtų elgtis toliau. Jų išvados yra labai panašios kaip ir mūsų čia pasiektos parlamente, parlamente kad yra labai Tai yra labai sudėtingas klausimas. Tai yra siekis su, subalansuoti individo laisvę į privatumą ir laisvos spaudos laisvę. Ir labai sunku pasirinkti, kuri teisė turėtų būti taikoma. Ir nors ir pripažįstame, kad e, klausimas sudėtingas, atrodo, kad daugumoje mūsų jurisdikcijos jurisdikcijų pirmybė teikiama ieškovo e, teisai. Nebūtinai taip, bet daugiausia taip yra. Ir netgi jeigu tai pra, paimsime kaip išeities tašką, vis tiek dar turime pradėti sudėtingą diskusiją. Žinome, kad negalima palikti tos spragos. Taigi, ką reikia daryti? Tikiuosi, kad šią popietę Šį klausimą padės mums spręsti ir ekspertai. Klausimą tai yra, ar komisijos tyrimo autoriai, kaip, kaip jie sako, kad jie kolizijų teisės taisyklės yra tinkamas, tinkama priemonė, ar reikia ieškoti būdų, kaip suderinti šias nuostatas, kažkokią parengti suderinančią priemonę kuri būtų pagrėsta pagrindinių teisų hartija, tai yra individuo laisvių pagrindų, bet kad mes galėtume panaudoti redakcinių sprendimų teisę. Galbūt iki to rezultato dar toli, bet kelionę turime pradėti. Todėl aš manau, kad pats laikas tai yra padaryti dabar, nes kai mes kaip parlamentas svarstome Briuselio pirmojo reglamento klausimą, ar palikti jurisdikcijos taisyklės tokias, kokios jos, jos yra, ir ar tuo pat metu spręsti taikytinos teisės klausimą, ar kita vertus daug plačiau į viską žvelgti ir ieškoti visiškai kitokio sprendimo. Galbūt tokio sprendimo, kuris tiktų ne tik Europoje, bet ir plačiau pasaulyje. Nes tartunės žiniasklaidos mastas jau išeina toliau už Europos ribų. Reikia žvelgti į tai, kas vyksta ir plačiau. Manau, kad įžangai tuo pakaks. Taip pat šiuo metu turėčiau pasakyti, kad mes apgailestaujame. Mūsų pranešėjas dėl Briselio pirmojo reglamento. Ponas Svifka negalėjo dalyvauti, jis negaluoja ir jis tikrai norėjo dalyvauti šiame posėdėje, dėja jis čia būti negalėjo. Taigi, toliau nedėlsant, nebent norėtų pirmininkas mane papildyti, aš norėčiau steigti žodį ekspertams. Onorevole Wallis, per la sua interessante e puntuale introduzione. Ačiū ponė Volis už jos įdomų šios svarbios įdomios temos pristatymą. Škus reikia kalbėti apie įvairias teisės. Tai yra pirmiausiai teisės kleisti informaciją ir uh, asmens uh, duomenų apsaugą arba e, teisės ne, neplatinti informacijos apie asmeninį gyvenimą. Mes diskutuosime ir išklausysime pono William Benetis, papasakos apie, e, mums apie tai, ką bendruomenių teisė siūlo tokiais atvejais. And Pardon me, I'll start again. Uh, Madam Chair, honorable. Pone pirmininkė, parlamento nariai, aš esu Vilimas Benetas, aš esu baristeris Anglijoje ir specializuojas privatinėje teisėje ir šmeišto srityje. Šiandien aš trumpai norėčiau išdėstyti, kokia teisė yra Anglijoje ir kokiu mastu siekiama balansą tarp prievalės pagal Europos konvenciją dėl žmogaus teisų ir tai yra subalansuoti teisę į reputaciją pagal 8 straipsnį ir žodžio laisvę, ką užtvirtina 10 straipsnis. Anglijos teismai tikriausiai visą laiką norėjo pasiekti tą balansą tarp žodžio laisvės ir teisės į reputaciją. Tačiau patvirtinus konvenciją, tai tapo dar svarbiau Anglijos teismuose. Ir daugumas sprendimų paprašių teisės jurisdikcijoje yra pagrysti šių dviejų teisų analizą. Mano pagrindinis teiginys dėl šmeišto teisės yra tai, kad toks balansas apskritai yra ieškovas jeigu jis yra šmeižiamas ir toks principas, kad asmo gali skelbti šmeižiančią informaciją, jeigu yra teisinga. Kaip tai taikoma Anglijos teismuose yra tai, kad ieškovas gali gintis tai yra įtariamasis gali gintis, jeigu tai, ką jis parašė, yra iš esmės tiesa. Jis neturi įrodyti pažodinės tiesos. Taigi, jeigu laikraštis ką nors apkaltina nesažmingumu, ne, kadangi jis padarė kažkokį veiksmą X, ir net jeigu laikraštis negali įrodyti to veiksmo, jis gali ap, sėkmingai apsiginti, nes gali įrodyti, pavyzdžiui, kad E, žmogaus nesažiningumą įrodo kiti faktai. Ir priskirtini tam ieškovui. Tai yra tam, tam tikros manevro laisvės. Taip pat įtariamasis neturi e, būtinai priimti tos reikšmės, kurio suteikia tam straipsniui ieškovas. Ir jeigu teismas bus patenkintas, kad e, yra būtent rašoma apie tokią tiesą ir jeigu teismas e, su tuo sutiks, tai tuomet galima išvengti e, nuobaudos. Anksčiau tai buvo iš esmės e, pagrindinis gynybos būdas, kurio naudojosi žiniasklaida, tačiau vėliau atsirado privilegijuota gynyba pagal 10 straipsnį, tai yra reikalavimas išlaikyti žodžio laisvę, ypač žiniasklaidos laisvę. Ir tai reiškia iš esmės, kad laikraštis gali paskelbti informaciją, kuri nėra teisinga, tačiau negali būti patrauktas atsakomybė ant teismo, jeigu gali įrodyti du dalykus. Pirmasis, kurį turi jis įrodyti, tai yra, kad ta informacija straipsnėje, kuris skundžiamas, yra viešojo intereso reikalas. Pavyzdžiui, viešieji finansai, E, policijos pareigūno elgesys, kažkas tokio. Taip pat, jeigu gali laikraštis įrodyti tai, tai tuomet jis turi įrodyti, kad žurnalistas, kuris tyrė šį atvejį ir parašė straipsnį, elgėsi atsakingai. Ir yra įvairių kriterijų, kuriuos e, ir vertins teismas, pavyzdžiui, įrodymus, kuriuos rinko žurnalistas, ar žurnalistas stengiasi pasikalbėti su visais informacijos šaltiniais ir būtent daugiausia dėmesio bus kreipiama, ar žurnalistas susisiekė su tuo asmeniu, prieš kurį straipsnis nukreiptas, kad išklausytų ir jo pusės. Teismas taip pat e, labai domėtųsi tuo, ar atitinka tai, kas parašyta straipsnėje ir tai, ką tuos duomenys įrodymus, kuriuos surinko žurnalistas. Jeigu įrodymai yra geri, o straipsnėje nueinama toliau, tai apsiginti laikraščių nepavyks. Taigi, taip yra daugiau mažiau stengiamasi ginti tą žodžio laisvę. Tačiau reikia turėti galvoje, kad visą tai pagal aštuntąjį straipsnį e, reišk, turi didelę reikšmę individui, nes tai reiškia, kad galima paskelbti straipsnį, kuris patikė rimtus kaltinimus prieš asmenį, o tas asmuo negalės e, apsaugoti savo reputacijos, kreidamasis į teismą, kaip būdavo anksčiau. Pas, e, tas asmuo, tam asmeniui bus tiesiog užkimšta burna. Jis gali savo, e, jo reputacijai gali būti padaryta žala, nes buvo paskelbta neteisinga informacija, nepaisant to, kad ta informacija yra, na, atspindi viešą interesą Ir dėl šios priežasties teismas spręsdamas, ar e, išteisinti teismą e, laikraštį ir, ir vėl stengsis subalansuoti poziciją, spręsdamas, ar viešas interesas yra toks svarbus, kad e, ieškovo reputacija gali būti nesažiningai neteisingai uh, sutepta, nes tos asmo galbūt uh, gali visą likusį gyvenimą jam tekti gyventi su suteršta uh, reputacija, be galimybės tą reputaciją išsaugoti. Nesuteršta. Dėl uh, nuobaudų Britų teismai nėra linkę iki teismo taikyti kažkokių sankcijų. Pavyzdžiui, jeigu sužinoma, kad uh, kad laikraštis e, skelb straipsnį ar kaltinimus asmeniui, asmo gali kreiptis e, į teismą tuo tarpinio e, sulaikymo. Tačiau iš patirties galiu pasakyti, kad nėra atveju, kad asmuo, prieš, kuriam, prieš kurį gali, ketinama paskelbti kaltinimus, jam pavyko straipsnį sustabdyti ir nes tai reikštų, kad jis būtų, jam būtų pavykę apsiginti teisme. Jeigu sakoma, kad e, turime įrodymų, kad e, tie kaltinimai yra teisingi, jeigu taip sako laikraštis, ir mes tai įrodysime teisme, tai tada teisėjas negali uždrausti tos straipsnios skelbti. Dar vienas yra dalykas svarbus Anglijos teisėje, kad teisėjai nelinkia kištis į redakcinį procesą. Visą laiką manoma, kad jeigu laikraštis nori e, rizikuoti paskelbti šmeištiną medžiagą, šmeižiančią medžiagą, ieškovas, ieškovui bus kompensuojama už žalą, jeigu, žalą, jeigu jis savo tiesą įrodys teisme. Ir teismas nestabdys tos informacijos skelbimo. Jeigu kalbėsime apie žalą e, per pastarosius dešimt metų įvyko svarbių reformų, atsirado Reynoldso gynyba arba vadinama privilegijuota gynyba, kurią gali pasinaudoti žiniasklaida, tai kai informacija tarnauja viešame interesui. Dar viena reforma sumažino žalos dydį. Anglijos teismuose skiriama, priskiriama žalos dydį. Ieškovui dabar kompensuojama tik tai už žalą padarytą jam ar jai. Tokią poziciją lengva išdėstyti, tačiau šį principą labai sunku taikyti. Nes kaip kompensuoti šmeišto aukai už įžeistus jausmus paskelbus šmeižti, šviežiančią medžiagą ir kaip kompensuoti žmogui už prarastą reputaciją. Tai yra labai sudėtingas dalykas. Tačiau angliškose teismuose taikomas sprendimas yra nustatyti bendros žalos, kuri kompensuojama e, e, ribą, tai yra maždaug 220 tūkstančių svarų sterlingų. Tačiau pabrėšiu, kad, kad pasiektum tą ribą, viršutinė riba, ieškovas turėtų įrodyti, įrodyti kad kaltinimai prieš jį e, yra tapatus e, kaltinimais žmogžudystė, pedofilijos veiksmais ir toks šmeištas iš esmės sugriovė jo gyvenimą. 220 tūkstančiai svarų sterlingų nėra paimti iš oro, tai yra nuoroda į maksimalę sumą, kurią galima kompensuoti už asmenišką sužeidimą per teismo procesą. Pavyzdžiui, asmenio sužeidimo atveju kažkas, pavyzdžiui, e, buvo rimtai sužeistas, tai jam būtų kompensuojama maždaug 220 tūkstančių svarų sterlingų. Turėčiau papildyti. Dauguma šmeišto bylų atvejais nustatoma daug mažesnė suma, nes siekiama kompromiso. Tačiau grįžtant prie ankstesnių minčių, kurias išsakiau, jeigu prasideda teismas ir aišku, kad e, atsakovas negali e, įrodyti savo tieso, teismas ne, nelieps e, atsakovui e, paskelbti kažkokio tai paneigimo, nes Anglijos teismai nes, stengiasi nesikišti į laikraščių darbą ir ieškovas gali uh, savo žalą prisiteisti uh, tokiu būdu, kad uh, jis pasakys, kad man buvo priteista žalos atlyginimas ir tai įrodo, kad mano uh, E, reputacija buvo padaryta žala, aš to nepadariau, ką parašė laikraštis. Tačiau turint visą ką, galvoje, ką aš čia išdėščiau, yra pakankamai sąžiningas reputacijos teisės taikymas. Galbūt skaitėte Anglijos žiniasklaidoje apie e, žiniasklaidos teisės reformą šį klausimą iškėlė žiniasklaida ir cinikai galėtų pasakyti, kad tai buvo padaryta tam, kad būtų e, teisė pakreipta naudingesnė linkme žiniasklaidai. Anglijoje laikraščiai ir transliuotojai, aišku, yra galingos organizacijos ir kartais jos, e, kaip kalbame apie Sky transliuotoją arba Sun korporaciją, tai yra didžiulės organizacijos. Jeigu paskaitysime laikraščius atidžiai, paskaitysime laikraščių svetainės, nerasime jokių argumentų priešingą e, kryptimi, kad e, e, ieškovams reikia iš tikrųjų apsaugoti savo reputaciją nuo galingesnių organizacijų. Ir siūlomos reformos negali būti išdėstos per trumpą laiką, tačiau aš sakyčiau, kad būtų nesažininga individams ši reforma. Vienas iš pasiūlymų yra kad tas, kad jeigu atsakovas išdėsto savo gynybą būtent taip kaip dabar, jis turi įrodyti, kad kaltinimai yra iš esmės teisingi, tai yra atsakovas turi įrodyti, kad kažkas įvykdė sukčiavimo aktą ir tai yra iš esmės teisinga. Ir žiniasklaida dabar nori pasiekti, kad e, ieškovas turėtų įrodyti savo nekaltumą. Tai yra, jis turėtų įrodyti, kad jis neįvykdė e, sukčiavimo veiksmo. Man atrodo, kad tai yra tradicinio principo apgrėžimas tai yra tai, kad žmogus nekaltas, kol yra neįrodyta kitaip. Ir dabar, jeigu laikraštis paskelbė tam tikrą informaciją, pateikė kaltinimus, tai jis turėjo atlikti tyrimą ir jis pasirenka skelbti tokią informaciją, todėl jis ir turi įrodyti e, tuos kaltinimus. Taip pat yra pateiktas pasiūlymas, kad privilegijuota gynyba žiniasklaidos atveju būtų šiek tiek laisviau traktuojama, tačiau sunku taip įsivaizduoti. Pavyzdžiui, dėl to, kad žurnalistai turi atlikti tyrimą atsakingai, to negalima atskiesti tokio principo, atsižvelgiant į aukos teisės. Taip pat reikia turėti galvoje ir visuomenės interesus kad ji turi gauti teisingą informaciją, bent jau informaciją, kurią kaip galima geriau turėjo surinkti e, laikraštis. Nes niekam nėra naudinga dezinformacijos sklaida. Ir dabartinė kampanija yra pagrista faktu, kad uh, Anglijos šmeišto įstatymai buvo kritikuojami jungtinėse valstijose. Kai kurie komentatoriai sako, kad jie, jiems gėda būti Britais dėl tos e, kritikos iš įvairių e, jungtinių valstybių rūporų. Tačiau reikia žinoti, kad jungtinės valstijos pradinis taškas yra visiškai kitoks. Amerikos konstitucija e, suteikia visišką žodžio laisvę. Konstitucijoje nepripažįstama individuo laisvė į teisę į reputaciją. Tačiau ne tik Anglijoje, bet įvairiose jurisdikcijose, kurios priklauso pasirašiusios Europos žmogaus teisų konvenciją, siekiama balanso. Žodžio laisvė nėra smūgis, galtinis, vienintelis smūgis. Jis turi būti subalansuotas su e, asmeniu, prieš kurį nukreiptas, tarkime, straipsnis. Ne tik Anglijoje ir Velse, bet visose valstybėse, kurios pasirašusios Europos konvenciją. Taigi, nors Junktinės valstijos rodo pirštais į Anglijos jurisdikciją, lygiai taip pat tą pirštą galima e, nukreipti į kitas ES valstybės narės. Tačiau dėl išdėstytų priežasčių buvo atliktos žymios reformos atsakovo atveju per pastarosius 15 metų įvedus Reinolso gynybą ir atsižvelgiant į žalos atlyginimą, kuris dabar yra ribotas. Tačiau dar didesnis prieštaringumas yra susijęs su tuo, kaip pasikeitė režimas. Tai yra individai, neturėdami lėšų, negali gauti, sulaukti teisingumo. Tai yra galima pateikti, paduoti į teismą asmenis šmeižiančius ir tam yra numatytas a, saliginio atlyginimo a, principas. Anksčiau vilinėjimasis e, dėl a, e, šmeišto buvo tiesiog turtuolių privilegija ir e, atsiradus tokiems saliginiams sustarimams dėl atlyginimo E, buvo naudingas tiek ieškovams, tiek atsakovams. Ir ieškovai bent jau dabar gali e, siekti teisingumo ir stengtis įrodyti savo tiesą teisme, o anksčiau tik turtingieji galėjo tai padaryti. Dėl viso to atsirado problemų Anglijos jurisdikcijoje, nes priemonės tai pasiekti ta, tas, kad teisininkas gali e, pasimti visą 100 procentų žalos atlyginimo, jeigu laimės e, bylą. Dar vienas dalykas, kuris atsirado, tai yra, kad tai yra draudimas, kai e, ieškovas ar atsakovas gali bilinėtis nerizikingoje aplinkoje, nes jeigu jis pralaimi, draudimas e, apmokės priteistą žalą. Ir dėl to atsirado e, šalantis efektas, net bet kuris atsakovas, kai jam keliama byla, jeigu ieškovas gali pasinaudoti to susitarimu ir draudimu, e, nagrinės blogiausią scenarijų, tai yra pralaimėjimo scenarijų. Ir kadangi jeigu reikia mokėti e, sėkmės mokestį, taip pat ir draudimą, tai geriau, aišku, susitarti dėl e, tarp ieškovo ir atsakovo. Ir laikraštis gali padaryti e, išvadą, kad geriau susitarti su ieškovu. Ir tai reiškia, kad spausdimas pripažinimas, kad kaltimai buvo neteisingi. O jeigu kaltimai buvo potencialiai teisingi, tai tai nenaudinga visuomeniai. Vyriausybė ir teismų sistema su šią problemą, na, kol kas e, su šią problemą kovoja ir bando rasti sprendimą. Ir e, šiuo metu vyksta tyrimas, kuriam vadovauja Lordas teisėjas Jacksonas, ieškodami sprendimo. Dėkojam ponui Benetui už labai įdomią ir labai išsame kalbą. Jūs iš tikrųjų labai išsamei papasakojot mums apie teisės nuostatas taikomas Junktinėje karalystėje. O dabar žodis suteikiu kitam mūsų kalbėtojui, ponui Maiklui Helneriui. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau Jums padėkoti už kvietimą atvykti į Jūsų komiteto posėdį. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti. kad nekalbėsiu didvyrių kalba, tai jums tikriausiai žinoma, kad aš turiu galvoje e, švedų kalbą. Aš, e, kaip e, rašiausi, pagalvojau, kad būtų geriau kalbėti angliškai. Ir visiškai pamiršau, kad tokioje vietoje kaip Europos parlamentas galima laisvai kalbėti savo gimtają kalbą. Taip, bet kadangi jau vis, buvau pasir... viską paruošęs angliškai, tai ir tęsiu pasisakymą anglų kalba. Aš norėčiau papasakoti Jums apie tai, kaip Švedijai sekasi gyvendinti uh, reglamentą Roma 2. Aš buvau vienas iš darybininkų, kai vyko dėrybos dėl e, reglamento Roma 2. Tačiau aš nuo pat pradžių norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad aš kalbėsiu kaip mokslininkas. Nereikėtų manyti, kad aš e, pristatysiu Jums Švedijos vyriausybės nuomonę. Taigi, kokia yra dabartinė situacija Švedijoje? Ogi, situacija Švedijoje yra štai kokia. Iš esmės mes kalbame apie konstitucinę teisę. Dėl, taip yra dėl istorinių uh, priežasčių. Aš pirmiausia turiu galvoje uh, 18 amžiaus e, kovas dėl galių, kurios vyko tarp karaliaus ir parlamento. Būtent tuomet buvo nuspręsta, kad būtina apginti spaudos uh, žodžių laisvę. Ir, būtent, ir 1766 metais buvo priimtas spaudos laisvės įstatymas. 1949 metais buvo atnaujintas ir e, raiškos laisvės įstatymas buvo patvirtintas, e, primtas 1991 metais. Visos nuostatos yra išdėstytos dviejose dokumentuose. Ir tai yra konstitucinės pirmiausia nuostatos. Todėl pažeisti jas yra labai sunku. Ar švedijos teisė yra kuo nors ypatinga? Išskyrus tai, kad uh, raiškos žodžio laisvė yra tvirtinta dviem konstituciniais teisės aktais. Be abejo, Švedijoje mes siekime suderinti privat, teisę į privatumą, į privatų gyvenimą bei spaudos laisvę. Na, turiu prisipažinti, kad dėl istorinių priežasčių spaudos laisvė, teiki, e, spaudos laisvė turi daugiau svorio nei teisė į privatumą. Na, mūsų teisinė sistema yra ypatingai dar ir keliais kitais aspektais. Pirmiausia, aš jau minėjau, kad spaudos laisvę garantuoja konstituciniai teisės aktai. Vienas iš tokių ypatumų pavyzdžių gali būti tai, kad, kad negalima patraukti atsakomybin žurnalisto, kuris paskelbė tikrovės netitinkančius duomenis. Nes į teismą galima paduoti tik tai tą asmenį, kuris išspausdino, išspausdino tokią informaciją. Tai yra laikraščio ar žurnalo redaktorių. Antras švedijos e, teisės ypatumas yra tai, kad mes užtikrinam labai stiprią šaltinių apsaugą beveik visada, yra tam tikrų išimčių, bet, nu, pavyzdžiui, e, valstybės interesų e, nepaisimo atvejais arba, arba špiona, e, šnipinėjimo atvejais. skleisti e, ne, e, tikrovės netinkačią informaciją yra nusikaltimas. Toliau. Švedijoje žiniasklaidos priemonės neprivalo reaguoti į e, skundus. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Švedijoje jokiais atvejais nedraudžiama spausdinti kokios nors informacijos. Jei, pažiūrėjau, koks nors žurnalas nori, nori kri, kritikuoti nacijų režimą per karą, tai nebent tokiu atveju tam žurnalui būtų uždrausta spausdinti kriti, tokią kritišką informaciją, kritinę informaciją dėl to, kad tuomet tokia buvo politinė situacija. Mes tengiamės išlaikyti savo neutralumą. Taigi, šiandien mes atsidūrime tokioje situacijoje, kai akivaizdu, kad Švedija negali taikyti tarptautinės teisės nuostatų. Na, daugumo jūsų tikriausiai nesate tarptautinės privatinės teisės specialistai, bet gali būti, kad šioje salėje ir yra tokių specialistų. Ir jei jūs prisimintumėt šios teisės ištakas, tikriausiai prisiminsite šios teisės tėvą. Karla Friedricha von Savini, kuris dirba XIX amžiuje. Tuomet jis daugiausia dirbo civilinės teisės srityje, kuri visiškai nebuvo pasirengusi e, perimti taptinės teisės normas. Ir situacija iš esmės nepasikeitė. Ir šiandien, kaip minėjau, šios ryties teisė, e, teisės normos yra įtvirtintos e, konstitucijoje. Taigi mažai ką galime su, e, su jomis daryti. Ir mes ilgai ieškojame, kokiu teisiniu pagrindu mes galėtume patvirtinti tokius, pri, tokius teisės aktus kaip reglamentas Roma 2. Ir mes žinome, kad e, pagal sutartis uh, niekas negali leisti valstybei nariai netaikyti savo nuostatų susijusių su žiniasklaidos ar uh, spaudos laisvė. Turiu prisipažinti, kad mes uh, pasikonsultavome su daug su kuo prieš uh, suformuluodami savo vyriausybės poziciją. Švedijos darybininkai darybų metu stengiasi pasiekti vieną dalyką. Tai yra Tai buvo tai, kas turėtų būti neįtraukta į taikymo sritį. Ir čia dabar aš kalbėsiu vėl kas mokslininkas. Mes tiesiog norime užtikrinti, kad Švedijos teismas galėtų taikyti uh, Švedijos įstatymus. Akivaizdu, kad e, teismai labai dažnai nagrinėja bylas susijusias su reglamentu Roma 2. Paprastai tai yra bylos, kurios susilaukia didelio žiniasklaidos dėmesio. Ir bet koks teisėjas pasidarytų labai nepopuliarus, jei jis nuspręstų e, taikyti tarptautinės teisės normas toje srityje, kur galiojo e, Švedijos konstitucinės teisės nuostatos. Ir mes radome savo sprendimą, bet gal jis ir nėra geriausias. Taikymas ryties apribojimas nereiškia, kad e, užsienio teismai negalės elgtis taip, kaip e, panorės. Dėl to nukenties e, Bruselis vienas dokumento gyvendinimas. Antras dalykas yra tai, kad mes negalėjome visko neįtraukti į taikymo sritį. Privatumo bei teisės susijusius su E, su asmeniu pažeidimai neapima asmenų grupės e, šmeišto. Taip pat neapima institucijų bei valstybės tarny, e, tarnautojų šmeižimo. Kai kuriuose šalyse tai yra nusikaltimas ir be abejo tokie privatumo bei asmens teisų pažydimai neapima ekonominio šmeišto. Europos parlamentas pateikė vieną pasiūlymą. Aš kiek supaprastindamas norėčiau apibriežti to pasiūlymo esmę kuri yra tokia. Išeities taškas visuomet turėtų būti valstybės, kurioje veikia žiniasklaidos priemonės, ar tai būtų televizijos kanalas ar laikraštis, redakcija. Ir ar tai būtų e, tinklalapis, ar tai būtų kita žiniasklaidos priemonė, nes ne, tai neturėjo reikšmės. Tačiau mums pasirodė, kad dėl to atsirado dvi problemos. Pirmiausia, e, Švedijos e, radijas transliuoja savo laidas Baltarusijoje, Ir tai nėra vienintelis toks e, atvejis. Be to, mes transliuojame savo laidas ir internetu. Jos pirmiausia yra skirtos mūsų e, piliečiams gyventiems kitur, kurie dažnai gyvena šalyse, kur veikia e, diktatūros ir dažnai tie per tas laidas pasakomi dalykai, kurie pažeidžia režimo, kritikuoja režimą. Yra dar vienas dalykas. Mums buvo bandoma pasakyti, kad mes neturime jokių problemų, kadangi reglamente Roma 2 yra taisyklių, kurios leistų mums taikyti Švedijos teisę. Tai yra taisyklės susijusios su viešaja politika. Ir šešioliktasis straipsnis, kuriame yra išdėstytos nuostatos dėl e, privalomų tarptautinių taisyklių. Tai yra taisyklės, kurias e, bet kokios šalies teismas privalo taikyti, net, nesižvelgiant į toje byloje taikomą teisę. Taigi atrodytų, kad Švedija neturi, neturi jokių problemų. Na, mūsų galva politiškai mes niekada nežinome, kaip pasielgs teisėjai. Yra, pavyzdžiui, viena byla, susi, kuri yra susijusi su uh, šmeištu nukreiptų prieš uh, ruonių medžiotojus. E, Ši byla sukėlė daug aistrų tiek mūsų visuomenėje, tiek tarp politikų. Panašu, kad mes norėtume, kad viskas būtų labai aišku šis 16 straipsnis, kuriame kalbame apie privalomas tarptautinės taisyklės. Kalbame apie tai, kad e, į tokių taisyklių apibrėžimą galėtų patekti ir mūsų konstitucinės nuostatos, kurios, kuriomis yra užtikrinama e, spaudos ir žiniasklaidos laisvė. Na, o iš teisinės e, perspektyvos šiame straipsnėje yra išdėstyti e, akivaizdus dalykai. Pasakoma tai, kas ir taip yra akivaizdu. Tačiau aš per savo darbo praktiką žinau, kad dabar dažnai šios taisyklės e, labai negražiai būna suformuluotos, nes jos yra pritaikomos prie vienos ar kitos šalies e, teisinės ar politinės praktikos. Taigi, iš tikrųjų, Švedijoje vyksta diskusijos, ar mes turėtume iš tikrųjų reglamentuoti visus įmanomus su šmeštu susijusius atvejus, ypač atsižvelgiant į tai, kad mes jau, kaip minėjau, turime du konstitucinius teisės aktus. Ir gali būti, kad ateityje mes e, pradėsime dėrybas, prašydami, kad bu, viskas būtų suformuoluota kur kas aiškiau. Kol kas mes dar nesikreitėm į vyriausybę, bet iš esmės aš manau, kad e, kol kas mes esame toje, toje pat vietoje, kurioje buvome prieš keliar, keliarius metus. Ačiū profesoriui Elmeriui, jūs pristatėte mums situaciją Švedijoje. Jūsų pasisakymai buvo iš tikrųjų mokslinio požiūrio ir skambėjo žymiai sudėtingiau nei aš tikėjausi. Kažkada skaičiau vieną švedijos autoriaus bestsellerį. Ir ten taip pat buvo pagrindinė sužeto linija apie tai, kaip žurnalistas buvo apkaltintas dėl garbės ir orumo įžeidimo kitos mens atžvilgių. Dabar suteiksiu žodį ponui Wagneriui. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Aš norėčiau daugiausiai dėmesio savo pranešime skirti kolizijos teisėms, kalbant apie asmens garbės ir orumo išžeidimo atvejus, apie daiktinę teisę galėčiau taip pat kalbėti daugiau, tačiau dėl laikos tokos to nedarysiu. Pone Volis, pradėdama posėdį, pristatė aktualią situaciją ir iš tikrųjų paskutinę minutę iš Roma 2 reglamento buvo išbrauktos nuostatos dėl garbės ir orumo įžeidimo. Ir e, parlamento iniciatyva tai buvo padaryta. Vokietijos požiūrių toks veiksmas nebuvo netikėtas, nes ir Vokietijoje visą laiką būdavo taip, kad kuomet vyriausybė ir parlamentas bandydavo kaip nors įstatymiškai reglamentuoti garbės ir orumo įžeidimo atvejus, e, tokie bandymai žlugdavo dėl e, daiktinėje e, teisėje galiojančių labai skirtingų uh, E, normų, teisinių normų ir dėl, ir dėl atitinkamų įtakingų e, grupių lobistinės veiklos. Taigi tokios yra dalykinės priežastis, dėl kurių yra taip sunku reglamentuoti šią sritį ir kolega Benetas jau minėjo, kad čia susikerta du esminiai interesai. Tai yra e, nukentėjusių asmenų teisės į privatumą ir teisę skelbti informaciją. Ir e, noriu pasakyti, kad ES iš tikrųjų ne, neegzistuoja jos valstybėse narėse vieningos nuomonės dėl tarpusavio santykio tarp spaudos laisvės ir e, asmenio pobūdžio informacijos apsaugos, nepaisant to, kad e, Europos žmogaus teisų teismas visą laiką e, bandydavo įsikišti į tą situaciją, tačiau jo pastangos vis tik tai neleido sukurti uh, tam e, tikros konsoliduotos teisinės materijos visos ES mastu ir valstybėse narėse iš tikrųjų yra labai skirtingi požiūriai, skirtinga situacija. Dėl to tiek nacionaliniai teisiai, tiek e, Europinės teisės požiūrių yra labai sudėtinga tokius, tokias konfliktinės situacijas, tokias teisinės kolizijas spręsti. Taigi šiame kontekste iškyla klausimas, kokiosgi yra pasiekmes kolizijų teisiai <clears throat> tokios situacijos. Pagrindinė pasiekmė, pagrindinė išvada yra tokia, kad e, jeigu turime reikalų su žiniasklaidos priemonėmis, pavyzdžiui, laikrašiais arba televizijos laidomis, kurias galima transliuoti visoje Europoje arba internetu platinama informacija. Turime reikalų, tai e, potencialiai e, mes galėtume taikyti e, pateikus ieškinį beveik kiekvienos ES valstybės teisės aktus. Ir kiekviena valstybė galėtų pareikšti pretenziją spręsti teisminius ginčius išskir, iškilus tam tikros problemos ir ta situacija visiškai skiriasi, pavyzdžiui, nuo eismo įvykių, <clears throat> kuomet reikia pasirinkti vienu iš dviejų nukentėjusiųjų, jeigu jie yra iš skirtingų šalių, teisinės sistemas arba įstatymus, kuriais reikia vadovautis. Ketvirtasis Romo 2 reglamento straipsnis, kuris apibrėžia e, žalos patyrimo vietą kaip pagrindą, pagal kurį e, reiktų pasirinkti e, bylos sprendimo vietą. Ir pagrindiniai kriterijai yra E, tie ketvirtajame straipsnėje, kad e, e, dažniausiai yra pasirinkama ta valstybė, tos valstybės teismai, kuriuose galioja griežčiausios nuostatos teisės aktų žiniasklaidos atžvilgių ir mažiausiai griežtos nukentėjusio atžvilgių. <clears throat> Bruselis, Bruselis vienas reglamentas taip pat atitinkamai reglamentuoja žalos patirimo vietą ir e, ieškinio nagrinėjimo vietą ir pagal e, Briuselio vienas reglamento nuostatus taip pat galima praktiškai pasirinkti nukentėjusiam bet kurią ES vietą, bet kurį ES valstybės teismą. Tačiau iš tikrųjų jau čia yra šiek tiek daugiau e, apribojimų. Ir e, ieškinį pagal Bruselis vienas reglamentą galima pateikti dažniausiai e, tos valstybės teisme, kurioje yra atitinkama informacija paviešinusios žiniasklaidos buveinė. Taigi tokia yra išeitinė situacija ir mes pagal Bruselis vienas reglamentą turime tokią e, pusiausvyrą trikdančią situaciją. Todėl turime dabar pasvarstyti, kokiais būdais ir remdamėsi atitinkamu Europos teisingumo teismo išaiškinimų dėl Bruselis vienas reglamento turime, turėtume e, pasirinkti konkrečias bylų nagrinėjimo vietas. Mes turime iš esmės tris galimybės, dvi iš jų mėgina apriboti e, žalos patyrimo vietą, remdamis, e, remiantis žiniasklaidos priemonės buvimo tiksliau buveinės kriterijumi. Ir e, arba, pavyzdžiui, laikraščio redakcijos e, buvimo vieta, kas iš esmės yra tas pats dalykas, alternatyva yra ta, kad e, galima pasirinkti bylą nagrinėti pagal nukentėjusiojo gyvenamą vietą kompetitingame teisme. Trečioji galimybė yra mozaikos principas. Yra paimamos skirtingos teisinės sistemos ir sudedama tokia mozaika remiantis e, tų valstybių įstatymais, e, kuriuose gali būti prieinama atitinkama e, kaltinama žiniasklaidos priemonė. Tai yra taip vadinamasis Ševil bylos precedentas. Ir iš tikrųjų tokio pobūdžio bylą nagrinėjant yra e, vadovaujamasi lex fori principu. Norėčiau trumpai pristatyti tas e, tris <clears throat> ieškinių nagrinėjimo galimybės. Pagal pirmąjį variantą yra apibrėžiama pagrindinė žalos patyrimo vieta ir e, iškeliamas pagrindinis svarbiausias klausimas, ar yra teisinga pasirinkti tokią pagrindinį žalos patyrimo vietą ir remtis joje galiojančią teisinę e, sistemą, nepriklausomai nuo to, ar ta pagrindinė vieta yra ta, kurioje veikia e, įmonės buveinė, ar ta, kurioje gyvena nukentėjusysis. ir pasirinkus tokią e, bylos nagrinėjimo galimybę e, reikia numatyti tam tikrų saugiklių ir e, užkirsti kelią e, tam, kad e, e, pavyzdžiui žiniasklaidos bendrovė galėtų pasirinkti tą teismą, kuris labiausiai jos teises apgintų, arba atvirkščiai nukentėjusysis pasirinktų tokį teismą, kuris jo teises labiausiai galėtų apginti arba tokią teisinę sistemą. Paimkime tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje spausdintame laikraštyje yra šmeižiama Italijos aktorė pagal tuos galiojančius standartus, kurie galioja e, Junktinės karalystės teisėje. Ir mes ką tik girdėjome, kokie tai yra standartai. Ir taigi įsivaizduokime, kad uh, remiantis e, Junktinės karalystės teisė, Anglijos teisė, ši publikacija yra teisiškai nepriekaištinga, tačiau e, įsivaizduokime, kad pagal Italijos teisę tokio straipsnio spausinti būtų buvę neįmanoma. Dabar iškyla klausimas, ar e, Italijoje ar tokiu atveju, kuomet žalą patyrė Italijos pilietis, galima e, svarstyti atitinkamą ieškinį Italijos teisme, ar negalima. Jeigu mes remtumėmės e, tuo tarpu kitų požiūrių ir e, tų principų, kad kompetitingas teismas yra žalą patyrusio asmens šalies teismas, vėlgi reiktų svarstyti, ar e, ta publikacija, kuri buvo paviešinta Anglijoje, remiantis Italijos teisę, yra, e, buvo įmanoma jas spausdinti ar, ar ne, ir tai yra taip pat susijęs su e, galimomis ieškovo pretenzijomis informacijos paneigimą, priešingo pobūdžio informacijos paskelbimą privalomą tvarką. Ir Čia iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga situacija, kuri gali sukelti tam tikrų teisinių konfliktų tarp valstybių narių. Siekiant išvengti tokios situacijos, mano galvo yra prasminga taikyti mozaikos principą. Tai reiškia, <clears throat> kad e, perkelti e, žalos nagrinėjimo atvejus į teisinės kolizijos lygmenį, tačiau e, taikant atitinkamus apribojimus, tai reiškia, kad teismai e, tose valstybėse, e, kuriuose buvo patirta žala, e, gali priimti sprendimus tik tai apie tą žalos dydį, tiksliau apie dydį tos žalos, dėl kurios priimti sprendimus atskirų valstybių teismai yra kompetentingi. Jeigu norite, galite tai pavadinti pirmųjų dviejų variantų tam tikrą tarpusavę kombinaciją. Įsivaizduokite, kad būtų kompetentingas teismas tik tai tas, kuris e, veikia žiniasklaidos priemonės e, būstinės šalyje. E, jisai galėtų svarstyti tik tai klausimą, ar e, <clears throat> atitinkamą straipsnį, remiantis anksčiau minėtų pavyzdžių, buvo galima spausinti ar ne, tačiau negalėtų spręsti žalos atlyginimo klausimo, o atvirkščiai kitoje šalyje teismas galėtų svarstyti žalos atlyginimo klausimą, bet negalėtų svarstyti esminio klausimo, ar buvo galima ar nebuvo galima tą publikaciją spausdinti. Taigi manau, kad čia <clears throat> ir yra geriausias būdas, toks yra pas geriausias būdas perkelti e, e, šios teisinius ginčius į kolizijų teisės lygmenį ir atsižvelgti į skiriuose valstybėse narėse galiojančias teisės normas. Taigi, tokiu būdu galima užtikrinti atitinkamą spaudos laisvės, nuomonės laisvės ir e, asmenės informacijos privatumo apsaugos tarpusavio santykių. Labai ačiū. Man atrodo, kad e, jūsų pozicija yra panašiai tai, ko siekia parlamentas, stengdamasi suformaluoti savo idėjas dėl antrojo Romos reglamento. Labai ačiū. Toliau e, daktaras Jeremy Heyman. Prašom. Ačiū, ponė pranešėja, ponės ir ponai. Manęs prašė kalbėti apie šį klausimą, dalyvauti šioje diskusijoje dėl asmens teisų ir nesutartinės atsakomybės kai yra užsipuolamas asmuo ir konkrečiau pakalbėti apie Prancūzijos tarptautinę privatinę teisę. Tai galėtų būti naudinga, galvojant apskritai šiuo klausimu ir Rom, kalbant apie Romos antrąjį reglamentą. Norėčiau priminti Jums keletą apibrieščių. Kaip žinote, mes kaip teisininkai mėgstame apibrieštis Prancūzijoje tokios teisės yra dalis e, žmogaus laisvių ir teisų apsaugant jų interesus. Prancūzijoje asmens teisės, tai yra teisė į gyvenimą, į fizinis, fizinę sveikatą, į privatumą ir e, įvaizdžio laisvę ir laisvę į asmens apsaugą. Sankcijos pagal civilinį kodeksą. Sankcijos yra numatytos ir pagal civilinį kodeksą, ir baudžiamąjį kodeksą. Ankstesni pasisakiusiai sakė, kad asmens teisės ir privatumo teisės yra saugomos konstitucijų ir konstitucinė taryba mano, kad antrasis žmogaus teisų deklaracijos straipsnis saugo šias teisės, tai yra mūsų konstitucijos dalis ir turi konstitucinę galę. Todėl bet kokios politinės asociacijos turi saugoti šias teisės. Ir čia įeina ir, ir privataus gyvenimo apsauga. Prancūzijoje, kaip ir Švedijoje bei Junktinėje karalystėje, turi būti balansas tarp asmens teisų apsaugos ir žodžio laisvės, teisės informacija. Aukščiausiasis apeliacinis teismas yra paskelbęs nuosprendį sakydamas, kad teisė į privatumą yra saugoma ir baudžiamojo kodekso, ir žmogaus teisų deklaracijos. Ir pagal operacinį teismą sunku pasakyti, kas turi pirmumo teisę. Reikia siekti balanso tarp žodžio laisvės ir privatumo apsaugos. Todėl turi būti saugomas e, labiausiai tuo nusipelnantis aspektas. Legitimumas čia yra svarbiausias. Taigi, reikia siekti balanso tarp privatumo ir žodžio į laisvę ir teisės į informaciją. Jeigu kalbėsime apie šmeištą, pagal mūsų teisę svarbu čia pasakyti, kad šmeištas apibūdinamas remiantis senų įstatymų dėl spaudos laisvės 19 e, laipsnio, 19 amžiaus e, įstatymo, kuriame yra daug politinių konotacijų, tačiau e, jis niekada iki šiol nebuvo kvestionuojamas. Tai yra, šmeištas yra bet kokie kaltinimai ar teiginiai, kurie gali pakirsti asmens garbę. Yra įvairių a, aspektų. Jeigu šmeištas įvykdytas prieš konkrečią bendruomenę, pavyzdžiui, rasinių ar lytinių aspektų, tai gali būti šmeišto atvejais. Na, norėčiau pakalbėti dabar apie tarptautinę privatinę teisę Prancūziją, kas turi įtakos Europos teisėjai. Tarptautinė prasme spaudos nusikaltimai ar šmeištas priklauso sudėtingų nus, nusikaltimų ar nusižengimų e, kategorijai. Konkrečiai kalbama apie žalos dydį ir jeigu e, žala susijusi su dviem skirtingomis vietomis, tai laikoma sudėtingu, byla sudėtingu atveju. E, tas sudėtingumas gali būti paprastas, tai yra įvykis įvyko vienoje srityje, o žala kitoje vietovėje, tai yra valstybėje vienoje ir kitoje, arba gali būti e, daugelypis sudėtingumas, kai įvykis įvyko vienoje valstybėje, žala padaryta kitu, keliose kitose valstybėse. Ir čia taikomi kriterijai, siekiant nustatyti, kokia teisė turėtų būti taikoma, kalbant apie tokius nusižengimus. Jeigu žala patirta daugiau negu vienoje valstybėje, tuomet atsižvelgiame į žalos vietos teisę. Prancūzijos aukščiausias apeliacinis teismas nustatė, kad pagal bendrąją Prancūzijos tarptautinę teisę taikytina teisė būtų ta, kur įvyko žalojantis įvykis. Ir tada ta teisė būtų taikoma kilmės šaliai. Taigi, yra tam tikra interpretacijos laisvė. Taip pat dar taikomas ir artumo principas. Aukščiausiasis apeliacinis teismas e, jį patvirtina, sakydamas, kad šalis, kuri artimiausiai susijusi su žalingu įvykiu, būtų ta šalis, kurios teisė taikoma. Tačiau tokia buvo pradinė pozicija. Istoriškai e, yra įvykę tam tikrų pokyčių. 2007 metais e, apeliacinis teismas atrodo pritaikė kitokią šios minties artumo e, idėjos interpretaciją. Paprastai sakoma, kad žalos vietos teisė yra taikoma, tačiau Tuo metu teismas patvirtino, kad reikia nustatyti, kad reikia išsiaiškinti, kurioje vietoje įvyko faktai. Ir šiuo atveju matome, kad artumo principas taikomas pagal aukščiausią apeliacinį teismą. Ta prasme, kad imama domen, kur įvyko žala ir pabrėžiama vieta, kur įvykdytas žalos aktas. Taigi apeliacinis teismas priėmė sprendimą pasiremdamas tokiu pagrindu, tačiau iš tikrųjų e, dar nežinome, kuo viskas veiksis, nes precedento teisėje dar nėra nusistovėjusi interpretacija. Kalbant apie spaudą ir šmeištą, geriausia E, Prancūzijos e, teismų praktiką vertinti per Romy Schneider ir e, Monako princesės Karolinos atvejus. Jeigu privatumui padaryta žala per spaudą, kuri cirkuliuoja, tai tokie būtent pats tiražas ir e, tų žinių cirkuliacija yra žalos esmė. Ir e, tuomet būtų taikoma Prancūzijos teisės, jeigu žala e, padaryta Prancūzijoje. Ir tai atitinka tai, ką čia išdėstė profesorius Wagneris. Taigi daromas skirtumas, kur įvyko faktai ir kur padaryta žala. Dabar norėčiau pabrėžti taip pat ir kibernetinius nusikaltimus, kurie vykdomi panaudojant internetą. Ir norėčiau grįžti prie sprendimo, kurį pateikė Paryžiaus teismas dėl Yahoo bylos. Taigi, dvi Prancūzijos asociacijos antisemitizmo ir e, asociacija ir Prancūzijos žydų studijų asociacija kreipėsi į Prancūzijos teismą prašydami priversti Jehu uždaryti prieigą prie internetinių tinklavečių Prancūzijoje, kur buvo pardavinėjami nacistiniai atributai. Tos tinklavietės buvo priklausę bendrovė įkurtai Kalifornijoje Yahoo iš tikrųjų yra įkurta Kalifornijoje. Informacija tose tinklavietėse e, buvo patikta, buvo saugoma e, pirmosios e, Junktinių valstybių konstitucijos pataisos, tai yra pataisos skirtos žodžio laisvai. O Prancūzijoje tokia pati informacija, jai taikoma baudžiamoji nuostata dėl rasistinių nusikaltimų skatino. Taigi, teismas kreipėsi ekspertus, norėdamas sužinoti, ar galima įdėkti techninius filtrus, filtruoti informaciją. Ekspertai pasakė, kad e, tai galima padaryti ir buvo nurodyta tokius filtrus įdėkti. Filtruoti tokią informaciją Prancūzijai. Galų gale tie filtrai nebuvo įdėkti, nes Yahoo E, nusprendė geriau jau išimti tuo, tą, tą tinklavietę iš savo tarnybinių stačių. Kodėl kalbu apie šią bylą? Ši byla iš tikrųjų pademonstruoja visus iššūkius, e, problemas susijusius su teisės taikymo ekstrateritorinių principų, tai yra virtualioje erdvėje. Iš tiesų, Junktinėje karalystėje JAV e, šie teismo sprendimai buvo kritikuojami, kadangi nesilaikė pirmosios pataisos nuostatų ir taip pat dėl to, kad e, negalima pažeisti interneto filosofijos, tai yra dalyti tinklų. Taigi, ši byla įdomi tuo, kad e, reikia sieti kažkaip uh, E, nusikaltimą su jurisdikcija. Atrodo, prancūzų nuomonė, kriterijai, kai žalinga veikla nukreipta į tam tikrą visuomenės dalį, būtų geras tinkamas pagrindas tokiems atvejams. Ir galbūt galima atkreipti dėmesį tokius elementus, kaip e, kokia kalba naudojama, kokie reklamos skydeliai ten pateikiami. Kitas požiūris būtų toks, kad e, ieškotume atsakingų per tarpininkus, pavyzdžiui, tinklavietės turėtojus ar, to, ar interneto paslaugos tiekėjus. Prancūzijoje egzistuoja įstatymas patvirtintas 2004 e, metais skaitmeniniai ekonomikai, kuris numato civilinę atsakomybę e, interneto paslaugos teikėjo atžvilgių, jeigu jie žino, kad e, jų statise talpinama neteisėtas turinys ir jie nesėmė veiksmų, žinodami, kad tokia informacija egzistuoja. Taigi dabar norėčiau užduoti keletą klausimų apie tai, kaip galima integruoti naujas nuostatas dėl privatumo pažeidimų. Man atrodo, egzistuoja dvi problemos. Tai yra egzogeniniai sunkumai ir endogeniniai. Pagal pirmąją grupę tai būtų problemos, e, kurią sukelia ekstrateritoriniai aspektai, pavyzdžiui, kai buvo Jahu atveju, kuomet būtų taikomos vienos šalies tai, teisė atvejams, kurių, kurie tik iš dalies yra toje šalyje. Dar kartą reikėtų svarstyti ES jurisdikcijos taikymos rytį, patvirtinant ES reglamentus toms rytims ir toms situacijoms, e, kai įvykiai vyksta ne dviejose ES valstybės narėse. Pavyzdžiui, ar galima taikyti Romos antrąjį reglamentą, jeigu turime reikalo su byla, kur įvykiai vyksta už ES ribų. Ir pagaliau e, pakalbėkime apie kitus, kitas problemas, kurias paminėjo profesorius Wagneris, būtent kas yra įrašyta Amsterdamo sutartyje. Čia mums reikia galvoti, kaip numatyti nuostatas kalbant apie nesutartinius santykius, kai pažeidžiamas privatumas ir asmens teisės, kaip jos. Pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą, yra tai, kaip spręsti teisės normų kolizijos pagal Romos antrąjį reglamentą. kai kalbam apie dalykus, kuriems taikomas radio ir televizijos, taikomi radio ir televizijos įstatymai. remiantis tuo, iš kurios vietos, iš kurios valstybės transliuojama. Jeigu pasitaiko šmeišto atvejais televizijos būdu, ar nereikėtų jau galvoti ir apie tokius atvejus, Taip pat turint galvoje rengiant, tai yra kabelinės televizijos ir satelitinės televizijos teisės aktus. Dėkuoju Jums. Dėkuoju Jums už tai, kad kalbėjote apie horizontalaus pobūdžio direktyvą, kuri mums yra labai svarbi. Ir toliau žodį norėčiau perteikti mūsų paskutiniam kalbėtojui, kuris skirtingai nei kiti mūsų svečiai yra, te, yra žurnalistas. Taigi žodis sutikimas Žanui Katremerui. Aš taip pat kalbėsiu prancūziškai. Dėkuoju Jums už kvietimą atvykti į šį renginį. Kiek sunku yra kalbėti po tokių gerai kvalifikuotų daug žinančių profesorių. Taigi, nepaisant to, kad aš kažkada studijavau teisę, privatinę teisę, vis tiek man nėra labai jauku. Šmeišto bylos mane domina jau seniai. Ne vien dėl to, kad esu žurnalistas, Ne, man ir pačiam yra tekę nukentėti nuo Prancūzijos teisės nuostatų reglamentuojančių šmeištą. Nes, pažiūrėjau, vienas iš Prancūzijos teisės ypatumų yra tai, kad uh, tam tikrais atvejais šmeištas yra kvalifikuojamas kaip baudžiamasis nusikaltimas. Taigi, už š, uh, šmeižimą žmogus gali būti teisiamas baudžiamajame teisme patrauktas baudžiamon atsakomybėn. Ir taip žmogaus biografijoje atsiras teistumų. Man beje yra taip nutikė vieną kartą. Taigi, jūs esat įstatymų leidėjai, teisės aktų leidėjai. Ir dažnai man atrodo, kad uh, jūs kalbat neatsižvelgdami į tai, kas vyksta už uh, šių rūmų uh, ribų. Aš dabar žiūriu savo į profesorių, kuris sėdi man iš dešinės. Ir noriu Jums pasakyti, kad žiniasklaidos pasaulis per pastarąjį dešimtmetį iš esmės pasikeitė. Laikrašiai e, išnyksta iš mūsų gyvenimo. Ir dabar, kai aš rašau straipsnius laikraščiui ar žurnalui, Aš iš esmės rašau visam pasauliui, nes tas straipsnis gali būti paskelbtas bet kur. Aš turiu e, ir kolegą iš Lenkijos ir jis e, rašo vienam e, leidiniui, kuris yra leidžiamas Junktiniai karalystiai. Ir jis parašė vieną straipsnį anglų kalba, kuris pato buvo išverstas į lenkų kalbą. Ir gali būt, kad jeigu, pavyzdžiui, ponia Ašton nuspręstų, kad jie apšmeži, tai nebūtų labai aišku, kurios šalies teisę reikėtų taikyti. Taigi, Dabar informacija yra e, nematerialus dalykas. Galiu pateikti ir kitų pavyzdžių. Aš, pavyzdžiui, parašiau straipsnį apie Dominiką Žaskaną, jis perskaitė jį būdamas e, JAV, tuo metu, kai vadovavo Tarptautiniam valiutų fondui. Ir vėlgi neaišku, kas kam galėtų e, pateikti skundą dėl netikros informacijos. Jei aš parašau, ką nors savo e, laikraštį arba savo e, blogė internete, su ta informacija, su tuo straipsniu gali susipažinti visas pasaulis. Be abejo, aš kalbu ir rašau tą kalbą, kuri taip pat nyksta. Bet bet kuriuo atveju. Daug kas gali skaityti tos straipsnius. Visą tai kenkia mūsų demokratijai. Žiniasklaidos ekonominė sveikata yra labai trapi. Pavyzdžiui, žinome, kas vyksta JAV, ten, kur laikrašiai kažkada veikė e, labai sėkmingai, jų tiražai buvo didžiuliai, dabar laikrašiai e, išnyksta, tokia pat, tokia pat situacija ir Prancūzijoje, ir Junktiniai karalystiai. Teisėjas turi teisę nužudyti laikraštį, paskyręs, sakykime, per nelik didelę baudą. Ir dar vienas klausimas. Kam yra skirtas įstatymas? 2005-2006 metais, norėčiau Jums priminti, buvo panaudota savoka, aukos savoka. Ir buvo pradėta apie tai, jog būtina apsaugoti asmenį nuo kažko, kas gali skleisti neteisingą informaciją apie jį. Ir nepaisant to, kad aš esu, kaip žurnalistas, esu žmogus, kuris gina žodžio laisvę, teisę į informaciją, aš dabar tampu staiga nusikalteliu, kuris kažką puola. Kiekvieną dieną Prancūzijoje mes matome, kokie yra, kokios yra socialinės įstatymų pasakmės. Puiku yra rūpintis e, aukomis, nukentėjusiais, bet nepamirškime ir tam tikros pusiausviros. Žiniasklaidos laisvė yra viena pagrindinių laisvių. Ir jei įstatymas bus kūriamas galvojant apie pirmiausia apie auką, tuomet mes negalėsime tinkamai apginti visų pagrindinių laisvių. Jūs kaip teisės leidėjai turite teisę žvelgti. 2005-2006 metais, e, kai aš dirbau čia ir aš mačiau, kad ir parlamente ir taryboje nebuvo suprantama, kad būtina apsaugoti visus, ne tik aukas. Ir garsiausiai tuo metu reikia Italijos vyriausybė, kuriai vadovavo ponas Berlusconis, kuris pas uh, turėjo uh, pasiaiškinti teisme. Taigi, ko mums reikia? Aš manau, kad mums reikia derinti daiktinę teisę. Manau, kad reikia pagaliau nustoti kalbėti apie kolizinės teisės normas. Tai yra savokos, kuriomis operuoja teisininkai. Panaikinkime sienas. Kodėl mes to nedarome? Mums reikia aiškaus tvirtaus pagrindo. Kiekvieną kartą kaip girdžiu, ką nors kalbant apie daiktinę teisę, iš karto pasakoma, a, nepamirškite, būtina gerbti ir subsidiarumo principą. Gana. Reglamento Roma 2 taikymas, reglamento Bruselis 1 taikymas iš esmės panaikina šmeišto savoką. Kiekvienas teisėjas nori taikyti savo šalies teisę. Kitos šalies teisė, bet kokiam teisininkui, yra visiškai nesuprantama, nes e, jis ne tik než, nežino e, ir nesupranta, kaip jį veikia, jis ne, nežino ir bylų ir e, konkrečių sprendimų. Ir aš norėčiau, kad e, Lietuvos teisėjas taikytų Lietuvos teisę, kurią jis išmano, kurią jis gerai žino. Ir aš norėčiau, kad jei man tektų atsidurti Lietuvos teisme, kad Lietuvos teisėjas e, mane teistų pagal Lietuvos įstatymus, o ne pagal kokios nors šalies, kitos šalies įstatymus. Aš suprantu, kad e, apie kolizinės įstatymų e, ir teisės e, normas galima kalbėti be galo be krašto. Teisininkai iš to net gali ir gyventi. Puiku. Tačiau mums reikia ne to. Ir apie tai vėlgi buvo kalbėta 2005-2006 metais. Tuomet buvo kalbėti apie tai, kad žurnalistai privalo vadovautis vėlgi savo nacionalinės teisės nuostatomis, nes mes, dirbdami savo šalyje, puikiai žinome, kokie įstatymai galioja, kas mums leidžiama, o, o ko neleidžiama. Ir atsižvelginti dabartinę situaciją, tai reiškia, kad mums reikia derinti daiktinę teisę. Aš suprantu, kad gal tai daugam nepatinka, bet nepamirškime savo istorijos, kokios buvo ES ištakos. Prisi, pa, pažiūrėkite, mes galiausiai sukūrėme vidaus rinką ir įsivaizduokite, kaip jį galės funkcionuoti, jeigu mes neturėsime suderintų teisės aktų. Ačiū labai, dėkojame už tai, kad taip energingai pristatėte savo mintis. Išklausime pranešėjų, dabar galėsime išklausyti klausimus. Ar komiteto nariai turėtų klausimų? Atrodo, kad nelabai yra. Tai aš paklausiu, bet ponė tai prieš tai norėtų paklausti. Aš norėčiau užduoti klausimą ponui Benetui, kuris minėjo, kad būtų labai sudėtinga nustatyti žalos atlyginimo dydį. O ponas Quatermer pageidavo, kad būtų harmonizuota ES daiktinė teisė. Aš esu susipažinusi tik tai su Vokietijos <clears throat> jurisprudencija, tačiau aš įsivaizduočiau, kad vis tik tai pavyzdžiui e, Monako princesės Karolinos atveju nebūtų labai sudėtinga nustatyti žalos atlyginimo dydį. Jeigu teisingai prisimenu, tai Vokietijos teismai paprasčiausiai pažiūrėjo e, į, sulygino skaičius e, ir e, atitinkamos publikacijos tiražą ir galėjo palyginti to laikraščio tiražą, kuriame nebuvo Monako princesės nuotraukų, su to tiražu, E, kuriame buvo nuotraukos ir aiškiai apskaičiavo gautą žiniasklaidos priemonės ekonominę naudą iš parduoto tiražo ir pagal tai nustatė žalos atlyginimo dydį. Aš manau, kad būtent žalos atlyginimo atveju būtų galima harmonizuoti žalos dydžio apskaičiavimą, tačiau vadovaujantis atitinkamais precedentais atskirose valstybėse narėse. Ar ponas Benetas nemano, taip pat kaip ir aš? Maybe... Ačiū labai. Aš taip pat galėčiau keletą klausimų papildomai užduoti. Kaip kurie jų yra šiek tiek labiau asmenio pobūdžio, kai kurie bendro pobūdžio. Pirmiausiai norėčiau pasi, pasidomėti pono Beneto nuomonės. Kodėl jūs manote, kad e, Anglijos ir Velso jurisdikcija yra tokia, kad e, jį patraukli E, tam tikrą prasme turistams kabutėse, kurie e, teikia ieškinius dėl garbės orumo įžeidimo e, Anglijos ir Velso teismuose. Ponui Helneriui norėčiau užduoti klausimą. Įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kad Švedijos pozicija nepakito, tačiau mane intriguoja vienas dalykas, kad e, interneto eroje, kuomet yra labai daug įvairių tinklaraščių veikiančių, kuomet tas pats asmuo yra tiek leidėjas, tiek žurnalistas, tai aš negaliu įsivaizduoti, kaip žurnalistai toje naujoje situacijoje, tokiamis naujomis aplinkybėmis gali išvengti atsakomybės dėl garbės ir orumo įžeidimo pagal Švedijos įstatymus. Man buvo visiškai aišku jūsų klausantis ir yra aišku, Aišku, kad dėl egzistuojančių teisės sistemų skirtumų mes susidurėme su džiūrimis problemomis. Ir iš tikrųjų tai, ką pasakė paskutinis kalbėtojas, man atrodo, yra teisinga, kad galbūt vienintelis kelias išeiti iš šios situacijos, tai yra vienokiais ar kitokiais būdais pradėti taikyti horizontales priemonės, nes mes jau turime atitinkamas E, direktyvas dėl televizijos besienų, kodėl negalėtume ir šioje srityje atitinkamai susitvarkyti <clears throat> atsižvelgiant į tam tikrus jautrius aspektus. Tačiau, iš tikrųjų, jeigu kiekviena ES valstybė šiuo metu e, kaip aspirties tašką pasirinktų Europos žmogaus teisų konvenciją, tai jau būtų jungiantis veiksnys tas atspirties taškas, į kurį atsirėmė arba nuo kurio atsispyrę galėtume pradėti ieškoti galimybių ir pasiūlymų tam, kad galbūt galėtume susitarti dėl tam tikrų horizontalių priemonių. Ar jūs manote, kad aš per daug naiviai mastau, ar čia galima būtų išvelgti ir e, tam tikro racionalaus grūdo šiuose mintise? Prašau atsakyti. Kalbant apie pirmąjį e, užduotą klausimą dėl e, žalos atlyginimo apskaičiavimo harmonizavimo. Iš tikrųjų, e, pagrindinis kliūtis tai yra skirtingos teisinės sistemos, nes principai, pagal kurios apskaičiuojama žala, yra taip pat skirtingi. Žvelgiant iš Anglijos perspektyvos būtų galima galvoti apie harmonizavimą, nustatant tam tikras maksimalės ribas žalos atlyginimo. Šiuo metu tai sudaro 220 tūkstančių svarų. E, iš tikrųjų yra labai sunku, yra kokius nors realius kriterijus nustatyti, pagal kuriuos būtų galima apskaičiuoti didesnį arba mažesnį žalos atlyginimo sumą. Ir, e, sakykime, viskas priklauso nuo atskirų pavyzdžių, nuo to, kokio laipsnio žalą žmogus patiria. Kita vertus, jūs e, minėjote, kad e, mes privalome už, išsaugoti taip pat ir žurnalistų teisę skelbti, e, publikuoti informaciją, tačiau kita vertus privalome užtikrinti ir asmenų teisę į privatumą, į asmeninį gyvenimą ir iš tikrųjų Anglijoje yra labai sudėtinga tokiais kriterijais remiantis e, kaip nors e, suvienodintais pagrindais apskaičiuoti žalos atlyginimo dydį. Galima priimti Demekans bylą, kurie patikė e, ieškinį Anglijos žiniasklaidai, teikdami, kad e, žiniasklaida nužudė jų dukrą dėl to, kad kiekvieną dieną spausino informaciją. Tai. <clears throat> Iš tikrųjų, apibendrinant, manau, kad e, žmonės pasirenka Anglijos teismus teikti tokio pobūdžio ieškiniams dėl to, kad būtent žiniasklaida juos tokiais pristato. Aš iš tikrųjų nežinau, e, e, kokią žalą galėtų pritarti, priteisti kitų šalių teismai iškėlus arba pateikus panašaus pobūdžio ieškinius dėl garbės orumo įžeidimo. Šiuo tie 220 tūkstančių svarų Anglijos teismuose iš tikrųjų yra gana, gana patraukli suma. Aš prisimenu, pavyzdžiui, tokį atvejį, kuomet du e, socialiniai darbuotojai buvo e, apkaltinti uh, tuo, kad jie yra linkę į pedofiliją. Ir e, atitinkamą žalos atlyginimo dydį jie išsireikalavo teisme. Atsižvelgiant į neseniai priimtas naujoves, kuomet E, ieškovas gali reikalauti atlyginti žalą e, remdamasis tam tikrą publikaciją. E, tai teismo sprendimas iš tikrųjų priklauso daugiausiai ne nuo pateikiamos informacijos arba šmeišto masto kiekybės, tačiau nuo uh, nuo jo turinio, nuo jo kokybės ir nuo to e, poveikio, kurį gali e, šmeižikiško pavadžio informacija turėti e, nukentėjusiam asmeniui. Remdamasi savo patirtimi, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų nėra labai didelių srautų užsien, iš užsienio ieškovų angliškose, kurie kreipiasi į Anglijos teismus. Ir atitinkami aštuntasis ir dešimtasis uh, to subalansavimo akto straipsniai, kurie buvo primti ES lygmenių, man ta situacija galutinai padės išspręsti. Noriu pabandyti atsakyti du užduotus klausimus. Vienas dėl e, to, kaip traktuoja tinklarašius ir e, asmenys, kurie e, tuos tinklarašius valdo. yra registruojami e, internetiniai tinklapiai ir e, asmenys, kurie yra atsakingi už tų tinklarašių bei tinklapių turinį. Kiek aš žinau, tai e, ieškinių tikimo atveju pasitaiko pakankamai mažai. Nesu susipažinęs su uh, panašaus pobūdžio informaciją, e, kuomet e, buvo atitinkami asmenys patraukti atsakomybėn Švedijoje, tačiau iš tikrųjų, jeigu e, jie pateiktų savo tinklaraščiuose garbę ir orumą žeminančios informacijos, tai negalėtų išvengti atsakomybės. Kalbant apie daiknės teisės harmonizavimą Europos Sąjungoje. Tai neteisingai supratau, tai buvo klausimas, ar naivu būtų to tikėtis, turint omenyje, kad mes e, visi esame pasirašę atitinkamas Europinės konvencijas, gerbdamas, gerbiamą parlamentarę. Aš manau, kad būtų naivu to tikėtis. Pirmiausiai dėl to, kad Europinė konvencija pirmiausiai nustato tik tai tam tikras pagrindinės sąlygas ar aplinkybės, pagal kurias galėtų valstybės narės e, e, tame e, tai atkarpoje nuo 8 iki 10 straipsnių priimti savo šalise atitinkamus įstatymus, kurie galėtų būti pakreipti į vieną ar į kitą pusę labiau. Aš nesu politikas, tačiau daug dirbu su politikais ir esu susipažinęs su e, Švedijos politikos atskiriomis e, sritimis, tai galiu jūs užtikrinti, kad jeigu būtumėte politikas Švedijoje ir būtų, jums, jums jau būtų atsibūdę dalyvauti politikoje, tai galėtumėte tokį pasiūlymą pateikti, suharmonizuoti teisę ir jūsų politinė karjera pasibaigtų. Atsiprašau, kad taip sakau, bet tai yra tiesa. Ponas Wagner, aš norėčiau e, paskutinį klausimą atsakyti šiek tiek kitaip. Aš manau, kad e, pasitelkę Europos žmogaus teisų teismo jurisdikciją jau pradėjome žengti tuo keliu, kad e, Europoje būtų harmonizuojama, harmonizuojami teisės aktai susijęs su garbės ir orumo pažeidimu ir jau buvo minėtas Monako princesės Karolinos bylos atvejis, kuri Vokietijoje žinoma kaip Hanoverio princesė Karolina. Taigi, ir ten buvo uh, e, išspausintos, uh, e, paviešintos e, asmenio pobūdžio nuotraukos ir Vokietijos konstitucinis teismas svarstė uh, šį atvejį ir pakeitė uh, E, e, Europos žmogaus teisų teismo nutarimą ir e, neįprastai Vokietijai sustiprino teisės į privatumą ir asmeninį gyvenimą nuostatas šiuo atveju. Taigi tas teiginys, kad valstybės narės pasirašiusios atinkamos Europinės konvencijas turi pakankamai plačią veikimo laisvę, mano nuomonė nėra visiškai teisingas. Austrijoje galima rasti nemažai pavyzdžių, kuomet e, nemaža dalis Europos žmogaus teisų teismų sprendimų e, dėl e, garbės ir orumo įžeidimo yra perkeliami į nacionalinę teisę. Buvo cituotas Savinį, kuris yra teigęs, kad reikia pirmiausiai kodifikuoti e, visus teisės aktus ir tai yra ilgalaikis procesas, tačiau aš manau, kad jeigu mes paliksime viską, kaip yra dabar 20-30 metų, galbūt ir pasiektume kada nors tą kodifikavimo stadiją, kurią įsivaizdavo ponas Saviny, tačiau mano galva reiktų procesą bandyti greitinti. Ir to pasiekti galime tik tai pasvarstę e, ir apskaičiavę netgi tiksliau, kokie egzistuoja Europoje skirtumai tokiais atvejais. Jehų byla Prancūzijoje pademonstravo, kad e, laisvas demokratinės valstybės labai skirtingai traktuoja vieną ar kitokį posakį ar išsireiškimą. E, visi teiginiai susiję su holokaustu ar nacionalsocializmu, juos Vokietijoje būtų reaguojama labai jautriai ir iš tikrųjų būtų toleravimo laipsnis pats žemiausias ir iš tikrųjų niekas neleistų Vokietijoje jokauti tokiamis temomis. Tuo tarpu kitose valstybėse, kurių istorinė patirtis yra visiškai kitokia, tie patys dalykai yra traktuojami skirtingai. Taigi iškyla klausimas, ar mes turėtume dabar nustatyti, kad visose valstybėse galiotų uh, tie patys principai arba vienodi teisės aktai, ar reikia palikti valstybėms narėms tam tikros uh, veikimo laisvės. Ir šį klausimą e, aiškaus atsakymo gauti negalima. Tačiau dėl tų priežasčių, apie kurias užsiminiau, man, manyčiau, kad būtų geriau kol kas dar leisti procesui šiek tiek judėti į priekį pačiam, E, ir kad Europos žmogaus teisų teismas palaipsniui galėtų harmonizuoti šią teisės sritį ir kol nebus pasiektas visiškas harmonizavimas, reiktų koordinuoti valstybės teisų, e, teisinės sistemos praktiką per e, koližinių atvejų sprendimus interneto dalykas. E, pats internetas iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis vien dėl to, kad spausdintinė žiniasklaida pamažu praranda savo įtaką. Tačiau ir e, e, atskiros apsaugos priemonės internete taip pat nestovi vietoje jų dėgymas. Pavyzdžiui, vaikų apsaugojimas nuo pornografinio turinio informacijos jau yra smarkiai pažengęs į priekį. Ta panašia technika, panašias internetinės e, informacijos filtravimo sistemas būtų galima taikyti ir kitoms sritims, todėl aš nesu visiškai tikras, kad reiktų užimti tokią fatalistinę poziciją ir teikti, kad mes galime e, arba privalome reglamentuoti e, atitinkamus teisės aktus e, visai planetai arba visiškai jų nereglamentuoti. Aš manau, kad net ir čia galima atsižvelgti į tam tikrus nacionalinius arba tarp valstybinius skirtumus. Ir šiuo metu, mano galva, tai būtų pats tinkamiausias sprendimas. Ir ilgalaikė perspektyvoje siekiant vis tik tai to harmonizavimo. Noriu e, dar grįžti šiek tiek prie klausimo, kodėl e, labai daug ieškinių e, dėl žalos atlyginimo yra pateikiama Anglijos teismuose. Manau, todėl, kad paprasčiausiai Anglijos teismai reikalauja mažiau žalos patirimo atveju įrodymo. Nežinau, ar ta mano turima informacija yra teisinga, būtų malonu, jeigu būtų galima ją patikslinti. Tiek noriu pasakyti ačiū. Aš e, trumpai norėčiau pakomentuoti kolegų jau anksčiau atsakytus klausimus dėl e, daiktinės teisės harmonizavimo, ar tai yra įmanoma ar ne. Manau, kad mes nega, privalome nepamiršti vieno dalyko, kai kurios valstybės narės, tarp jų ir Prancūzija, yra numatę e, savo baudžiamojo teisėje atitinkamas sankcijas už e, šmežikiško turinio informacijos skleidimą. Todėl e, harmonizavimo procesas, tačiau ES vis tik tai turėtų vykti civilinės teisės kontekste Todėl jau Prancūzijai vien dėl tokio pasiūlymo iškiltų pakankamai didelių sunkumų susijusių su teisės normų interpretavimu. Aš kalbėjau apie tai, kaip buvo 2007 pakeista e, direktyva televizija be sienų, kuomet buvo pradėta vadovautis kilmės principu administracinėms e, arba viešosioms byloms teisti. Galbūt galėtų ši direktyva būtų, būti pasitelkta kaip e, pagrindas siekiant harmonizuoti daiktinę teisę, tačiau aš vis tik tai nemanau, kad tai būtų geriausias variantas, nes čia kalba eina apie e, įvairias, toje direktyvoje kalbama apie įvairias, įvairias techninio pobūdžio nuostatas, tačiau tai nebūtinai apima daiktinę teisę. Ir iš tikrųjų kai kuriais atvejais, kuomet e, žiniasklaidos priemonė turi, pavyzdžiui, keletą buveinių, kurios veikia skirtingose šalise, yra labai sunku tuomet nustatyti, koks teismas yra kompetitingas nagrinėti ieškinį. Na ir pabaigai galbūt dar vieną mintį norėčiau išsakyti. Žalos patirimo vieta. Reglamentas gali būti priimtas arba taikomas, kuomet yra apibriežti e, atitinkami žalos patirimo vietos kriterijai ES teritorijoje. Tačiau e, kaip elgtis tokiu atveju, jeigu žala buvo patirta, pavyzdžiui, JAV teritorijoje. E, iš tikrųjų, jeigu kalbame apie tarptautinio pobūdžio žalos patirimo vietą arba kriterijus, tai tuomet reikia jau vadovautis tarptautinė teisė. Na ir tokiais atvejais manau, kad sprendimą turėtų priimti Europos teisingumo teismas. Uh, Ir klausimas yra, ar iš tikrųjų tai būtų reikalinga. Tokie būtų mano spontaniški pastebėjimai. Manau, kad teisinio pagrindo, stabilaus teisinio pagrindo nebūimas turi poveikį spaudai. Būtent rašytinė spauda šiandien yra kaip gimnastas ant lyno Jis tarsi kaip cirko gimnastas visą laiką yra pavoja nukristi. Taigi, jeigu pavyko uh, sukurti sudarinti į aktą televizijai, kodėl negalima to padaryti spaudos atžvilgiu, atžvilgiu ir išspręsti tą šmeišto klausimą. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė profesorius iš Švedijos. Jau daugiau kaip 20 metų girdim, girdime e, vis tą patį apie kiekvienos valstybės savitumą, kultūrinius savitumus ir taip toliau ir taip toliau. Nieko pakeisti nepavyks. Devintajame dešimtmetyje buvo kalbama apie laisvą judėjimą, po to atsirado Šengenas, Tų diskusijų metu buvo kartojama tas pats. Prancūzai sakė, kad neįmanoma įsivaizduoti situacijos, kuomet e, Vokietijos policininkai savo, apsirengę savo uniformomis galėtų atvykti į Strasbūrą ir darsti žmonėms į duris. Nepaisant to, šiandien matome, koks yra policijos bendradarbiavimas. Negalime naudoti tokių argumentų, nes tuomet visą laiką rasime būdų nesiekti teisinio harmonizavimo. Taigi, neleiskite teikti techninių argumentų, kad e, e, vis tik būtumėte įtikinti e, nieko nedaryti. Aš penkerius metus buvau teisininkas ir taip pat ieškojau įvairių argumentų, kad galėčiau apginti savo interesą. Tačiau šiuo atveju, kai mes kalbėjome apie princesės Karolinos atvejį ir taip toliau, mes turime ieškoti būdų, kaip žengti priekį tuose tais jautriais klausimais. Pirmininkė, aš manau, kad labai buvo įdomi popietė, labai visiems dėkoju, visiems prelegentams už pateiktas mintis. mes turime laiko iš tiesų, niekur neskubame teikti jokių pasiūlymų, neturime galutinio termino. Tai yra tarsi apmąstymų laikotarpio pradžia. Na ir mes ir toliau dirbsime su pirmojo Briselio reglamentu ir galvosime, ar yra kokių nors galimybių užpildyti tą spragą antrajame Romos reglamente. Labai ačiū Jums už skirtą laiką. Thank you very much.